Ir dėkoju kolegoms įvairiose frakcijose, kurios padėjo man rengti šį dokumentą ir tikiuosi, kad rytoj jūs taip pat didelė balsų daugumą jam pritarsite. Dėkoju. Dėkoju, norėčiau padėkoti pranešėjai. Aš savo laiku E, dirbau Europos taryboje ir ten taip pat buvo kalbama apie e, kovą su smurtu per sporto, e, sporto renginiuose. Ir Europos taryba parengė tyrimą šiuo klausimu. Ir aš manau, kad mes galėtume taip pat pasisemti daug minčių ir įdomios informacijos iš šių dokumentų. Taigi, kolegos, dėkoju. Galime baigti svarstyti šį klausimą ir periname prie paskutinio mūsų uh, šio vakarų darbo atvarkės punkto prie vienos minutės pasisakymo. Pirmasis kalbėtojas ponas Kukan. EU je založená na zdieľaní a rešpektovaní spoločných hodnôt, práv a povinností. S touto myšlienkou bola vytvorená. Ačiū pirmininkė. ES pasižymė bendromis vertybėmis, laisvėmis ir ES be šių principų negalėtų egzistuoti. Vengrija yra labai svarbi ES dalis, labai svarbi ES partnerė. Ir dėl tos priežasties verta jį dar kartą priminti ES vertybės. Šiuo metu vyksta diskusijos e, Vengrijoje dėl bankų ir teisminės sistemos e, nepriklausomybės. Taip pat e, vyksta diskusijos ir dėl kitų dalykų, tokių kaip visuotiniai rinkimai, žmogaus teisės ir taip toliau. E, manau, kad e, visi mes norime, kad Vengrija būtų stipri partnerė ES ir pasižymėtų ES bendromis vertybėmis. Ačiū, dabar žodis ponui Ivan, vieną minutę. Pan Ivan, jednominutový hovor, prosím. Vreau să atrag atenția. Dėkoju, pirmininkė. Norėčiau atkreipti jūsų dėmesį, kad e, šiuo metu mes kalbam apie aktą e, susitarimą. E, šis susitarimas gali įtakoti daugelio žmonių e, gyvenimą. Jau kalbame apie e, labai griežtas priemonės, kurios įtakos e, privatų žmogaus gyvenimą ir ne tik. Yra valstybių ES, kuriuose e, aktas sustarimas yra apskritai neaptariamas su plačiaja visuomenėje. Yra valstybių, kuriuose šis klausimas nebuvo netgi keliamas nacionalinėse parlamentuose. Pavyzdžiui, Rumunija netgi neaišku, kas yra aktas sustarimas arba stabilumo e, susitarimas. E, Netaip reikia elgtis. Jeigu mes norime padėti tašką ekonominiai kriziai, mes, to, mes turime apsaugoti demokratinės vertybės. Dėkoju. Pani Bilbao, pardon. Ačiū, ponė Bilbao. Kita kalbėtoja. Ačiū, pirmininkė. Tarp 7 ir 90 mečio tūkstančiai vaikų buvo pavokti Ispanijoje finansiniais tikslais ir tiesiog mamoms būdavo pranešama, kad jų kūdikiai mirė gimimo metu. Tačiau tie kūdikiai būdavo pavaga, pavagiami ir parduodami. 600 atvejų tokių buvo Baskų šalyje. Buvo daug pradėta policijos tyrimų, tačiau jie nedavė jokių rezultatų. Panašu, kad tai yra nusikaltelių grupuotės oficialūs skundai būdavo archivuojami ir tik tai atitinkamos asociacijos teikdavo pagalbą ir paramą e, toms motinoms. Tie, kurie padarė tuos sunkius nusikaltimus ir sukėlė tokius baisius skausmus šeimoms, privalo būti tinkamai nubausti. Europos institucijas tikiuosi mums leis atskleisti tuos baisius nusikaltimus. Tremopulos. Dėkoju, ponas Tremopulos. Jo salėje nėra. Ponas Tavareš. Irgi nėra. Ponas Fereira. Ačiū pirmininkė. Eurostato duomenys, kurie nesiniai buvo paskelbti, rodo, koks yra nedarbo lygis Europos Sąjungoje Portugalijoje 14 procentų siekia nedarbo lygis, 41 procentas jaunimo nedirba Portugalijoje, tai yra blogiausi skaičiai per 30 metų Portugalijoje. Tai atneš dramatiškų padarinių ir tai yra taupimo politikos padarinys. Tai paveiks ir transporto, sveikatos politiką, kitus strateginius ūkio sektorius. Tai sąlygos didesnę neligybę ir didesnį skurdą. Tai rodo, kokie tušti yra žodžiai, kurie yra ištariami tarybos posėdžiuose. Posėdė, kuris vyko šios savaitės pradžioje. Pažvelkime, kokia tikėtina situacija 12 metais. ES silpnėja kas kart dėl to, kad skolo situacija yra katastrofiška ir reakcija per taupimo uh, politika irgi yra katastrofiška ir šiai situacijai reikalingi atitinkami sprendimai. Ačiū, pana Žiobro. Pone pirmininkė. Lapčio 18 dieną aš uždaviau klausimą Europos komisijai dėl aktą sutarties. Kalba eina apie labai svarbę situaciją ir daugelį ES valstybių buvo kontroversiškai sutiktas šis susitarimas, įskaitant ir mano šalį Lenkiją. Kyla klausimas, ar šis susitarimas atitinka ES teisinės priemonės. Aš gavau atsakymą sausio 5 dieną iš komisaro Deguhto komisijos vardu. Tame atsakymė teigiama, kad bendrai paėmus tai atitinka ES teisės aktus ir taip pat atitinka ES teisino principus ir ES pagrindinių teisių hartijos nuostatas. Tačiau lapkričio 24 dieną Teisingumo teismas priemė sprendimą ir mano nuostabai tam buvo teigiama priešingai, kai kurie aktą as, aspektai prieštarauja žmogaus teisų principams ir ES teisinį. Taigi reikia išsiaiškinti, kokia situacija yra iš tikrųjų. Ačiū, ponas Hartong. Jo nėra salėje. Ponas Binevas. Irgi salėje nėra. Ponas Ikerskis. 2012 metai bus labai turtingi įvykių prasme ES. Bus pasirašytas biudžeto paktas, kuris leis kovoti su krize, kuris yra labai svarbus, tęsiant visus tos darbus, kurie yra reikalingi, kuriant daugiametę finansinę perspektyvą 14-20 metams. Taip pat yra ir žemės ūkio politikos reforma numatyta. Taigi taip pat bus keičiama politika trečiųjų šalių atžvilgių. Yra daugybė elementų, kurie išplaukia iš Romos sutarties. Pavyzdžiui, maisto, maisto produktų užtikrinimas ir taip pat žemės ūkio veikla ES. Tai yra labai svarbios rytis. Taigi, švenčiant bendrosios žemės ūkio politikos metinės, turime įsisavinti e, daug dalykų ir, aišku, bus įvairių renginių, seminarai ir kiti renginiai. Ir tikimės, kad ši sritis bus tinkamai finansuojama per naujoje finansinėje perspektyvoje. Dėkuoju, todėl žodį sutikimės ponė Flašikovai, jos nėra. Tuomet žodį gali, e, pe, e, žodis perduodamas ponas Kortes Lastra. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Tarptautinė teka tekstilės bendrovė pareiškė, kad bus atleista 178 darbuotojai, darbuotojai iš jos gamyklos Kantabrijoje, Ispanijoje. Mes galime apgalėstauti tik dėl šio sprendimo. Bet žinome, kad e, įmonės apskritai daug ką atleidžia e, šiuo metu, e, ypač Kantabrijos regione. Taip yra dėl to, kad labai dažnai tekstilės gamintojai perkelia gamybą kitur. Aš nu, manau, kad mes turime parodyti solidarumą šių darbuotojų atžvilgių. Šiuo metu Kantabrijos regione ne, kol kas dar nėra jokių socialinių konfliktų ir turime užkirsti, užkirsti jiems kelią. Kandabrijoje mes dabar kenčiame nuo globalizacijos padarinių, nes mūsų gamintojai perkelia gamybą e, kitur. Tai yra kitas ne ES šalis, kur darbo jėga yra pigesnė. Harkin. Dėkoju toliau, ponia Harkin. Ačiū, ponia pirmininkė. Airijoje sakoma, kad jeigu mes laikysimės naujos fiskalinės drausmės sutarties, tuomet mes užkirsime kelią bet kokioms finansiniam krizėms. Nuo 2002 iki 2008 metų Airija nei vieną kartą nebuvo pažeidusi stabilumo ir augimo pakto, skirtingai beje nei kitos valstybės narės. Taigi mes nemanome, kad su šioje sutartyje nurodytos taisyklės padės mums spręsti. Uh, būsimųjų ar dabartinės krizių pro problemų. BVP ir skolos santykis e, e, labai smarkiai išaugo. Mes turė, buvome priversti taupyti ir mūsų bankų sistema dar nėra labai tvari. Tačiau mums e, yra pas, pasakyta, kad fiskalinės drausmės, su, fiskalinės drausmės sutartis padės mums įspręsti visas problemas. Tai yra griežčiausia kritika, kurią aš kada nors esu išsakęs Europos Sąjungos atžvilgių. Ir manau, kad Europa gali pasistengti kur kas geriau ir, ir tarnauti uh, Airijos ir kitų šalių labui tikrai geriau. Dėkuoju, toliau ponas Portas. Ačiū, ponė pirmininkė. Graikijai dabar vadovauja technokratas. ir jis ne, ne tik technokratai vadovauja Graikijo, Graikijai, Italijai. To ponė Merkel kaip ir nepakako, ji nori, kad eurozonos dabar leistų kitoms eurozonos šalims stebėti, kaip yra vykdomas ir formuojamas jų biudžetas. Nepamirškime, kaip prasidėjo revoliucija Rusijoje. Panašu, kad Europoje formuojasi dabar yra panašios aplinkybės. Revoliucijos visuomet yra, vyksta pagal tą patį scenarių. Kai darbas pasiekia 30 procentų, tuomet tikrai sudaromos yra sąlygos ir prielaidos revoliucijai vykti. Ačiū, kėlė, Δεν χρειάζεται. Πapa Nikolau. Ačiū, ponė pirmininkė. Aišku, artimiausias dienos bus labai svarbios, sprendžiant e, Graikijos įsiskolinimo klausimą. Bet e, manau, kad e, labai svarbu, kad tokiais sudėtingais momentais visi dėtų pastangas, kad ta krize išnyktų. Taip pat ir Europos centrinis bankas e, turi dėti pastangas, kad e, valstybių narių įsiskolinimai galėtų būti sumažinti. Nekalbu apie tai, kad valstybėms narėms reikia išduoti naujas paskolas. Tiesiog sakau, kad nereikia dar e, na, gilinti susidariusios krizės. Pavyzdžiui, ECB e įsigijo e, Graikijos obligacijų 70 procentų ir tai reiškia, kad iš viso šios sandorio kažkas pasipelnys. Ačiū pirmininkė. E, norėčiau pasakyti, kad subankrutavus SpenE kompanijai tūkstančiai e, žmonių negalėjo pasiekti savo namų ir gauti kompensacijos. Visa tai, e, visa tokia situacija susidarė dėl prasto organizavimo, taip pat ir kompensavimo režimo. Netgi Europos komisija sulaukė kritikos dėl susidariusios situacijos. Mes pagėdautumėm, kad komisija patvirtino teisėkuros e, aktus, kurie reglamentuotų, kaip elgtis, pavyzdžiui, subankrutavus avialinijom kompanijoms, siekiant užtikrinti, kad keleivių teisės e, nebūtų pažeistos, taip pat, kad būtų apsaugotos darbuotojų tokių avialinijų bankroto atveju. Tokios e, priemonės reikalingos nedelsiant, kad iš tiesų galėtumėm apsaugoti keleivius ir kel, e, darbuotojus. Ačiū dabar žodis ponui Busoj. Dėkoju. Sausio 12 dieną e, daug rumunų išėjo į gatves. Protesto akcijos vis dar tęsiasi, kadangi žmonės nori gyventi šalyje, kurioje e, rinkimai, rinkimai yra sąžiningai organizuojami, E, Rumunai nori gyventi tokioje šalyje, kurioje e, administravimo lygmens valdžia nesikeičia pagal vyriausybės e, norus. Šie žmonės nori gyventi šalyje, kur sveikato sistema nepasikeičia per naktį. Taip pat, kur per vieną dieną nesumažinama alga vienu procentu tam, kad būtų surinkta stūpyta lėšų biudžete. Ponas Majer. Dėkoju pirmininkė. Norėčiau atkreipti dėmesį į tai, kokių pasiekmių sukėlė to, griežtos taupimo priemonės Ispanijoje. Pavyzdžiui, kai kuriuose Ispanijos regionuose smarkiai sumažintos lėšos skiriamos švietimo sektoriui, sveikatos sektoriui, dėl ko paslaugų kokybė suprastėjo. Tokia situacija yra visiškai neprimtina. Jeigu, pažiūrėjau, pažvelgsite į situaciją Katalonijoje, iš kurios aš esu kilęs, matysite, kad e, ligoninėje bus e, uždarytas vamasis skyrius ir tai iš tiesų bus katastrofa e, miestelėje, iš kurio aš esu kilęs. Žmonės protestuoja prieš tokią iniciatyvą, tačiau, na, tokių atvejų yra ne vienas ir ne du Ispanijoje. Ponas Nikolasku. Mulțumesc, domnule președinte. Am fost prof... Ačiū, pirmininkė. Mane labai šokiravo, kai šįryt laikrašiuose perskaičiau, pamačiau ksenofobišką karikatūrą, kurią nupiešė Nacionalinio fronto narys, kuris yra ir kandidatas prezidento rinkimuose. Tokiu būdu jis įžeidžia Rumunijos žmonės ir jis ten panaudoja frazę, kurią net nedrįstu panaudoti. Sakokitės rumūnų, kurie gali žengti jūsų namus ir pavokti jūsų televizorių. Jis iš tiesų įžeidinėja darbščių žmonės, kurie visuomet pritarė prancūzijos vertybėms. Taigi aš reikalauju, kad nacionalinio fronto atstovai atsiprašytų. Rumunijos. Pone Kretų. Ačiū pirmininkė. Rumunijos politinė situacija yra tokia, kai pagrindiniai teisinės valstybės principai yra ignoruojami. Per pastarusius trejus metus situacija vis prastėjo ir žmonės išėjo į gatves dėl to, kad dabartinė vyriausybė buvo siaubinga, ignoravo piliečių laisvės, sukūrė daug socialinių problemų, ignoravo parlamentą ir bandė anuliuoti politinį pluralizmą, įkūrė naujas partijas, už kurias niekas nebalsavo. Taigi, reaguodama opozicija nusprendė atsisakyti dalyvauti Rumunijos parlamento diskusijose, nes konstitucinės parlamento teisės nėra gerbiamos. Mes norime, kad Rumunijos vyriausybė grįžtų prie civilizuoto darbo. Ačiū, ponė Ojuland. Ačiū, pirmininkė. Europos parlamentas susidurė su kibernetiniu išpoliu, anoniminiu kibernetiniu išpoliu praeitą savaitę. Buvo pasirašytas susitarimas su kova prieš kibernetiniais išpoliais išpoliai su Japonija. Taigi iš tiesų mūsų piliečiai sunerime dėl savo teisių. Man keista, kad ES ir 22 jos valstybės narės pasirašė aktą prieš spręsdamos piliečių problemas skaidriai ir tinkamai, kaip turėtų būti demokratinėje sistemoje. Dėl to aš reikalauju, kad komisija ir valstybės narės imtųsi daugiau pastangų tam, kad apie aktą būtų informuojami piliečiai ir kad jie išsakytų savo pritarimą. ES nacionalinės vyriausybės turi patikinti, kad aktą nebus pažeidinėjamos pagrindinės teisės į žodžio laisvę ir privatumą. Ačiū. Dėkoju. Dabar žodis suteikiamas ponui Šogor. sajtóban és a parlament falai között is. többen súlyos vádakat Dėl Vengrijos konstitucijos mes e, išgirdome labai daug kritinių minčių e, Europos parlamente, taip pat ir žiniasklaidoje. Aš nenorėčiau kalbėti apie tą kritiką, nes e, nemanau, kad tie žmonės, kurie kritikuoja situaciją Vengrijoje, ne visada gerai su jie yra susipažinę. Kolegos, jeigu jūs baiminatės dėl mažumos teisių, tada aš norėčiau atkreipti e, jūsų dėmesį į e, mažumų teisių kalbėti savo kalbą Slovakijoje. E, taip pat norėčiau atkreipti jūsų dėmesį į situaciją Rumunijoje, kur daug mažumų e, atstovų, pavyzdžiui, negali pasinaudoti universiteto e, patalpomis. Taigi negalima pirštais badyti tik vienos vyriausybės Europos Sąjungą. Dėkuoju. Means... Dijas Damera Garsėja, jo nėra salėje, tai reiškia, kad žodis perduodamas poniai Basesku. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš norėčiau atkreipti jūsų dėmesį į tragiškus įvykius, apie kuriuos niekas nekalba Briuselėje. Aš kalbu apie sauso pirmosios įvykius Padniestrėje. 18 metais buvo nužudytas prie sienos Rusijos kareivio. Tai sukrėtė visuomenę ir sukėlė daug neaiškumo tarp žmonių. Kaip tai gali būti, kad prie pat ES sienos yra dar neįspręstų konfliktų? Moldavų teisės yra pažeidinėjimos. Taikos palaikymo misija turėtų būti pakeista civilinė misija, kuri veiktų pagal tarptautinius standartus ir mes reikalavome, kad ES imtųsi priemonių siekdama šių tikslo. Yes. Pone Tikau. Sausio 30 25 valstybės narės pasirašė dar vyriausybinį fiskalinės drausmės susitarimą. Mes apgailėstaujame, kad jame per nek mažai dėmesio skiriama uh, ne, jaunų žmonių nedarbui. Dėl vyriausybės sprendimų vis daugiau rumunų šeimų gyvena skurde. Daug sprendimų yra priimama nepasitarus su parlamentu, bet to buvo bandyta netgi su, surinkti rinkimus anksčiau nei yra numatyta. Dėl to žmonės pasipriešino ir jau tris savaitės reikalauja permainų. Mes norime, kad galima būtų pasitikėti politikais ir demokratija. Lygiai taip pat kaip ir Europos piliečiai, Rumunijos žmonės nori, kad būtų gerbiama demokratija ir nori, kad būtų, jų visuomenė būtų leista vystytis. Dėkuoju, ponas Tokaš. To parlament plėnumą elsöprő szótöbbséggel szavazta meg a cián technológiát alkalmazó bányák. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Europos parlamentas patvirtino rezoliuciją prieš cianido vartojimą e, kasybos pramonėje. Tačiau mes žinome, kad yra nepaisoma demokratinių principų ir kad e, daug kas buvo paliktas spręsti nacionalinėms vyriausybėms, o jos ne visuomet vykdo joms patikėtą, patikėtas pareigas. Pavyzdžiui, Rumunijoje, Roze Montana regione yra daug investuojama į kasybos įmonės ir ten abeje dar yra naudojamas cianidas. Mes, pavyzdžiui, esame įregistravę kelis atvejus, kai ši medžiaga buvo naudojama. Mes norime paraginti Europos parlamento pirmininkę kreiptis į Rumunijos ministrą pirmininką tam, kad būtų atkreiptas jo dėmesys į e, tai, kad yra pažydinėjami ES teisės aktai Rumunijoje. Jeigu tai nebus padaryta, tuomet e, Rumunijos kalnakasybos pramonė gali įvykti dar vieną katastrofą. în acest moment la bucureti temperatura se apropie de minus douăzeci de grade celsius i tot Pone Sarbu, šiandien Rumunijoje, Rumunijoje Bukarešte speigas 20 laipsnių šalčio, žmonės yra gatvėse ir jie neketina trauktis. Šių žmo, šie žmonės nebegali kesti pažeminimo nes jiems neleidžiama ir naudotis pagrindinėmis teisėmis. Be to, yra akivaizdu, jog politinė valdžia juos ignoruoja. Ir jie yra pasiryžę likti gatvėse. Daugiau nei 90 procentų rumūnų nori, kad vyriausybė pasitrauktų. Tačiau uh, valdžios atstovai uh, tai visiškai neigia ir griebėsi įvairiausių priemonių tam, kad liktų valdžioje. Jie nu, nu, netgi keičia rinkimų įstatymus, visiškai ignoruodami žmonių valią. Ačiū, ponia Zaborska. Labai apgalėstauju turėdama jūs informuoti kad ponas Defosa Olandas, Olandė mirė prieš dvi dienas. Ji buvo ketvirtosios pasaulio, pasaulio asociacijos ATD pirmininkė. Socialinių, ta organizacija finansavo socialinius tyrimus ir kovojo su skurdu. Pone Defos ėmėsi įvairių iniciatyvų ir dabar turime jungtinių tautų įgaliotinį kovai su skurdu ypatingų skurdų ir žmogaus teisų puoselėjimui. Taip pat Europos parlamente buvo įsteigta intergrupė, jos iniciatyva ir aš tikiuosi, kad jos politiniai įsitikinimai ir jos atliktas darbas bus mums puikus pavyzdys, motivacinis pavyzdys, kovojant su skurdu pasaulyje, nes tai yra pagrindinės teisės pažeidimas. Ponas Tomašesku. Ačiū, ponė pirmininkė. Vakar viešose diskusijose, kurios buvo surinktos Europos parlamente apie žiaurius demokratijos pažydinėjimus Bazesku vadovaujamoje Rumunijoje, buvo kalbama su, įvairiomis, su įvairiais kolegomis iš įvairių valstybių narių. Šį renginį surengė Aldė ir socialistai, tačiau EPP frakcija uh, na, visgi irgi buvo atstovaujama diskusijose kelių parlamentarų, kurie yra iš valdančiosios partijos. Jie stengiasi iš principo trukdyti dis diskusijoms ir jas stabdyti, atkreipdami visų dėmesį į menkaverčius dalykus, kurie visiškai nėra susiję su pagrindinė diskusijų tema. Taigi vėlgi Europos parlamentas įrodė esantis institucija, kur toks elgesys tikrai ne, nėra toleruojamas ir rengėjai užkirto kelią tokiam elgesiu. Aš norėčiau padėkoti tiems parlamentarams, kurie dalyvavo diskusijose ir visiems jums pasakyti, kad rumūnai ir toliau kovos už demokratiją ir už sąžiningą savo valstybę. Ačiū, ponas Keli. Pagaliau, dėkoju pirmininkė. Mano pasakymo tema yra sauga jūroje. Labai daug katastrofų yra susijęs su plaukiojimu jūrose ir visai neseniai nuskendo žvejybinis laivas, ką tik tai saugiai plaukęs į uostą. Aš norėčiau išsakyti užuojato žodžius artimiesiems, ypatingai Airijos ir airių ir Egiptų, Egipto šeimoms, kurios neteko savo artimųjų. Taip pat ir Italijoje kruizinis laivas neseniai nuskendo. Ir taip pat žiniasklaidoje daug buvo kalbama apie tai, kas galėjo būti už tai atsakinga. bet aš, atsakingas. Bet aš norėčiau vertinti plačiau situaciją. Tokia praktika, kuri pažeidinėja saugumo ir saugos reglamentus, ypatingai kai kalba eina apie kruizinius laivus, kitokius laivus. Tai yra labai svarbu ir koks optimaliai galėtų būti kruizinio laivo dydis. Dabar yra 5000 tarsi nustatyta, anksčiau buvo tik tai 1000 kruizinio laivo keleivių. Ačiū ir galiausiai ponas Kurskis. Ačiū, ponė pirmininkė. Legislacijai pred našim parlamentem wchodzi tak zwana. Aš nusprendžiau pasisakyti dėl to, kad šiandien daug kalbėjome apie aktą sutartį. Ar galiu pasakyti, ponė pirmininkė? Kągi, mūsų laukia labai svarbus etapas - aktas susitarimo įvertinimas parlamente. Mes bandysime detaliai išanalizuoti susitarimą, aš esu vienas iš nukentėjusiųjų, kadangi internete buvo paskaptas trumpas filmas, kuris buvo greitai nukopijuotas. Aš pasisakau prieš aktą sutartį, nes ji nėra teisinga, nėra sąžininga. Tai yra didžiulė grėsmė. Ir iš tiesų tai yra didžiulė priespauda internetu ir daug Lenkijos piliečių kovos prieš tokią sutartį. Daug pareigūnų nuo to nukentėjo ir jeigu norime paskelbti to sutarimo tekstą internetu, Tai iš tiesų turime užtikrinti laisvę internetą. Uh, Kai kurie iš jūsų neužsirašyte kalbėti, aš pirmą kartą pirmininkauju ir todėl aš suteiksiu jums galimybę pasisakyti. Jūs turite vieną minutę, prašau. Κύριε eh, Πρόεδρε, θεωρώ ότι οι έννοιες και λέξεις δημοκρατία και ανθρώπινα δικαιώματα Dėkoju pirmininkė demokratija, žmogaus teisės. Šiais e, žodžiais e, mes kartais piknaudžiaujame. Pavyzdžiui, žinome, kokia situacija yra susiklošiusi Graikijoje, yra mažinamos pensijos, mažinami atlyginimai, valstybės tarnautojų. Ir jeigu e, kitose šalyse taip e, būtų pasielgta, būtų sulaukta labai e, didelio atsako, nes manau, kad taip elgiantis yra pažeidžiama žmogaus teisės, nes žmogaus teisė į darbą taip pat yra teisė. Graikijoje iš tiesų socialinė sistema, e, jos būklė prastėja ir visų pirma turiu pasakyti, kad tokios taupimo priemonės tik tai provokuoja visuomenę imtis veiksmų ir negalima leisti, kad tai būtų elgiamas. Dėkoju. E, norėčiau padėkoti komisariai, kuri pasiliko su mumis iki pat pabaigos. Pirmininkas maloniai.